Is there any chance of starting, Chairman? It is already 10 minutes late. I completely agree, Sir Atkins. Buvo prašymas jau gal pradėti. Pirmininkas sako, aš visiškai sutinku, ponė Atkinsai. Paprastai taip jau būna, kad tik tai mūdu su jumis laiku atvykstame į salę. Visi kiti renkasi vėlodami. Bene, allora Diamo inizio al nostro incontro per rispettare la puntualità dei prezzi. Na gerai, pradėkime posėdį. Visi tai gerbkime tų, kurie jau susirinko punktualumą, taigi nebepaliksime to akademinio valandos ketvirčio. Vėluojantiems pradžia dienos turėtų būti įdomi. Pasikeisime nuomonėmis su Miroslavu Laičiaku, kuris yra Europos išorės veiksmų tarnybos valdantisis direktorius atsakingas už Rusiją, rytų kaiminystę ir vakarų Balkanų šalis. Ir šiandieną visų pirma kalbėsime apie vakarų Balkanų regioną. Kaip žinote, per keletą pastarų savaičių regione prasidėjo gana rimta krizę. Kosove naujai išrinktas prezidentas buvo apkalintas tuo, kad rinkimai vyko ne pagal konstituciją. Makedonijoje birželio pradžioje laukiama naujų rinkimų. Taigi viso to pasiekmė gana rimta politinė krizė, opozicija pastraukė iš parlamento, Bosnijoje Hercegovinoje tebesitėse pato situacija, vyriausybė praktiškai nesuformuota. Prabėgo šeši mėnesiai po rinkimo, bet vyriausybė nesuformuota. Ir na, visą tai nėra labai padrasinantis kontekstas. Vargu ar tai leis šiam valstybėm priartėti prie Europos liko dar daug neįspręstų rimtų problemų, kai dėl situacijos Albanijoje ten irgi padėtis neką geresnė. Per Strasbūro savaitę parlamentas nusprendė pasiūsti ad hoc suformuotą delegaciją tam, kad būtų galima stebėti gegužę vyksančius vietos rinkimus. Taigi tikiuosi, kad dėmesys neišblės. Ir Be abejo, mes suprantame, kad e, prie demokratinių reformų šiose šalise dar reikės gerokai padirbėti, nes reikės tiesiog stumti, stumti. E, tie, kas stebi padėti, e, žino, kad mes mėginame įtakoti įvykius, teikiame įvairius patarimus, stengiamės kaip galima aktyviau bendradarbiauti su jais. Na ir nenoriu sugaišinti, laiko nėra tiek daug, nes 10 val. prasidės balsavimas. Taigi dabar aš suteiksiu žodį, e, ponė Lačiakai, ir su nekantrumu laukiame, ką jūs turite pasakyti. Ačiū pirmininkė, labą rytą, ponios ir ponai. Džiaugiuosi galimybę kreiptis į šiandieną ir papasakoti apie naujausius įvykius Vakarų Balkanuose. Tiesąkant, tik ką grįžau e, iš vizito tame regione, vykau ten draugė su pirmininku Baroso. Ir taip pat e, šiandien vėliau e, komisaras Filė e, darys spaudos briefingą to klausimu. Aš žinau, kiek parlamentas aktyviai dirba šiame regione ir be abejo sveikinu bet kokią galimybę, kuri leidžia parengti bendrą europinę poziciją. Dėl to aš tenksiuosi su jumis palaikyti proaktyvų dialogą. Yra numatyti parlamentiniai sutikimai su Kosovu, su Serbija, su Jotkalnyje, su Bosnija-Hercegovina. Ir be abejo, bus svarbu, kad jūs žinotumėte naujausius faktus. Taigi, pabandysiu apžvelgti. Regionas e, po trupučiuką juda link narysės Europos Sąjungoje, tačiau liko dar daug neįspręstų uždavinių. Albanijoje kitą mėnesį vyks vietiniai rinkimai, toliau buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje birželį vyks bendrėjai rinkimai, o Kroatijoje ir Serbijoje e, kitų metų pradžioje. E, vyksta ir pasirašom, e, vyksta darybos dėl ir pasirašomas naujus dušalės sutartis. Taip pat ACPC sutikimas vyks bišalio mėnesį. Mes matome įvairių naujų iniciatyvų staikinimo srityje. Pirmieji procesai prasidės Jotkalnyje, Kroatijoje ir Kosove, išskyrus jo šiaurinę dalį. Tačiau ne kitose Balkanų regiono dalise. Dabar apšelsiu patį įvairiose šalise. Mus labai neramina politinė situacija Bosnijoje ir Hercegovinoje. Vyriausybės formavimas po uh, spalio rinkimų įstrigo ir mes matome, kad federacijoje uh, kilo politinė krizė. Uh, nauja uh, naujas alijansas neįtraukė naujų dviejų kruatų, tai yra pagrindinių dviejų kruatų partijų ir tai nėra labai gerai. E, e, Serbijoje mėginama surenkti referendumą dėl valstybinio teismo ir prokuratūros. E, Masiminė lygmenyje E, tam tikros reformas įvyko, tačiau šalis rizikuoja prarasti laiko ir atsilikti nuo kitų valstybių. ES turėtų stebėti patį Bosniją ir Hercegoviną. E, e, Atimiausiamis savaitėmis mes sustiprinsime savo politinį dalyvavimą regione ir tikimės, kad bus įsteigta nauja atstovybė. Taip pat ketiname mm, suteikti atstovams naujų priemonių paketą, kurie galės naudoti vietoje. Na ir palaikysime e, santykius su kitais, e, kitomis tarptautinėmis organizacijomis. E, Prieština E, dabar labai svarbus e, epizodas yra dialogas, kadangi Kosovo ir Serbijos dialogas e, galų gale prasidėjo ir ES tarpininkavimo tikslas yra pasiekti pažangos kelyje link ES abiems valstybėms ir taip pat palengventi vietinių žmonių gyvenimą. Pirmiausiai, kovo mėnesį vyko du sustikimai, kurie vyko gana konstruktyvioje atmosferoje. E, kitas sustikimas vyks prieš pat Velykas. E, Kokius spūdingų rezultatų kol kas negalime pristatyti, tačiau vyksta daug diskusijų įvairiam temam, kurios na, aktualios žmonių kasdienėme gyvenime ir tam tikros pažangos jau pasiekta, pavyzdžiui, e, e piliečių registrą ir taip pat SEFTA sutarimo srityje. E, dialogas vyksta be abejo e, tokia įtemptoje atmosferoje ir mes ketiname nepaleisti iniciatyvos savo rankų. E, apie Albaniją kalbėjome daug. Šis metais baronienė kovo 31 padarė aišku paaiškimą dėl atnaujinto politinio dialogo. Jis pastebėjo, kad tiesiog nepolitinio dialogo nebuvimas tarp pagrindinių politinių jėgų e, iš tikrųjų sustabdė pažangą ir sukėlė e, daug nuogastavimų. E, komisaras Fil taip pat e, vasarį pasisakė Albanijos klausimu ir jisai pabrėžė, jog labai svarbu būtų, kad vyktų politinis dialogas, kada kovo pabaigoje jisai lankėsi Tiranoje. Aš nuo sausio pabaigos. Taip pat e, trečią kartą lankiausi Albanijoje ir visą laiką pabrėždavau šitos temos svarbumą. E, mes taip pasengėm įstraukti ir kitus tarpinius partnerius, tokius kaip Junktinės valstijos, ACI, e, Europos taryba. Ir Albanijos parlamente galų gale įvyko dėrybos dalyvaujant visom pagrindiniam politiniam partijam, rengiantis rinkimams, kurie galų gale tiktų europinius standartus. Taigi šiai dienai norėčiau pasinaudoti galimybę ir paskatinti jūs kaip instituciją kolektyviai išsakyti e, palaikymą, paramą visam šiom pastangom tiek vyriausybei, tiek opozicijai, kad jos užpildytų tą spragą, kuri dar lieka ir kad e, e, vietiniai rinkimai gal galiai vyktų laikantis reikalingų standartų. Kadangi iš tikrųjų politinis dialogas jau porą metų buksuoja šioje šalyje, e, e, tad toks kolektyvinis institucijos raginimas e, sustiprinti šitą opozicijos ir valdančios partijos dialogą būtų labai sveikintas. E, taip pat išorinė tarnyba e, e priemė domen jūsų e, parengtą pranešimą, kurį jūs parengėte balandžio mėnesį dėl geros kaimynės. E, iš tikrųjų labai svarbu vakarų Balkanų valstybėms, taip pat ir šiai valstybei, kad e, yra palaikoma. Be abejo, viskas dabar e, yra orientuota į artėjančius rinkimus, labai svarbus klausimas taip pat yra ES stojimo darbo tvarkė, tačiau be abejo, kiekviena šalies politinė lyderiai pirmiausia turi spręsti, kada jie nori surinkti rinkimus ir mes turime mm, gerbti jų sprendimą. E, kalbant apie opozicijas ir valdančios partijos e, dialogą, e, jie mm, plačiai ruošiasi šiems rinkimams ir turiu iškart akcentuoti, kad be abejo visos partijos sieks, kad e, rinkimai vyktų laisvai, demokratiškai, sąžiningai ir pirmininkas Baroso tai akcentavo praeitą savaitę. E, Belgrade dabar e, veikia nauja vyriausybė ir seng, jinai stengiasi nešvaistyti laiko. Komisija parengė naują pranešimą dėl Serbijos, kuris bus įtrauktas į strategijos rengimą šio regiono klausimų. Ir mes tikimės, kad ir toliau bus stiprinamas Serbijos bendradarbiavimas su ULEX e, misija, ypatingai dėl Šiaurės Kosovo e, e, bendradarbiavimas su ECTV. Atsitai taip pat turėtų būti būtina sąlyga toliau stiprinant santykius su Europos Sąjunga. Su Jotkalnyje mūsų santykiai yra Ehm, stabilus. Bičelio mėnesį turėtų būti įsteigta ehm, na, bendradarbiavimo taryba ir e, tai turėtų būti solidus pagrindas tolesniam dėmiui priekį. E, Jotkalinėje stengiasi sustiprinti regionų stabilumą, kadangi jinai palaiko gerus santykius savo kaiminėmis. E, neseniai Serbijos ehm, politika savo mažumų klausimais ir diasporos klausimais ir emigrantų klausimais šiek tiek uh, E, sustiprino įtampą regione. Tačiau mes stebime padėti. Kroatija baiginė dėrybų procesą, kitas stojimo konferencijos sutikimas turėtų vykti čia Briuselėje balandžio, 9, balandžio 18 ir mes manome, kad bus uždaryti dar du dėrybiniai skyriai. Visi skyriai turi šiokių tokių sunkumų, tačiau pagrindinis skyrius yra teisingumas ir mm, pagrindinės žmogaus teisės. Uh, Aš galiu tik tai priminti, kad e, Baroso kreipėsi į pirmininką Josipoč e, ir e, premjerą Kosur, jog darybos turėtų vykti toliau, tempas turėtų būti nemažinamas ir po to vyriausybė turėtų surenkti parlamento rinkimus. Tai, kaip matote, bendra situacija Balkanų regione yra gana sudėtinga, nors valstybė sudėlė su savais iššūkiais, savais uždiniais, tačiau jos turi ir bendrų bruožų. E, su pirma, jas vienyje europinė perspektyva, kuri ragina jas vykdyti rimtas reformas. Taip pat e, priartinti savo politinę, ekonominę bei teisinę sistemą prie ES standartų. Mes turime pasirūpinti, kad šios valstybės ir toliau laikytųsi europinės darbo tarkės ir uh, E, turėtumėm e, nedviprasmiškai ir vienaikšmiškai remti jų pastangas. Ačiū. Grazie, dottor Laičiak. E, abbiamo un. Ačiū, direktorių. Tikrai nemažai kolegų paprašė žodžių, todėl prašau neviršyti trijų minučių savo pasisakymuose, kad direktorius galėtų atsakyti. Ir ponas Kukanas, kuris yra santykių su pietryčių Europa ekspertas. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai džiaugiamės tuo, ką e, dirb, yra nuveikęs ir pasiekęs ponas Laičiakas, kadangi šis regionas reikalauja nuolatinių dėmesio ir veiklos. Manau, Buvo paliesti visi svarbiausi su vakarų Balkanai susiję klausimai bei pažymėta, ką reikia daryti artimiausioje ateityje. Norėčiau pabrėžti, e, ką keletą kartų pakartojo ponas Laičiakas, mums reikia bendro požiūrio į Balkanus, e, kad E, turi bendros strategijos laikytis išorės veiksmų tarnyba, komisija ir mes. Priminsiu, kad šiandien parlamente prasideda e, Vakarų Balkanams skirta konferencija, kur dalyvaus Vakarų Balkanų šalių atstovai. Reikia pabrėžti, kad panašus renginiai labai reikalingi. Aišku, galima užduoti daugybę klausimų, o ponas Laišek savo ruoštų jau daug e, atsakymų yra pateikę savo pasisakymę, tačiau norėčiau e, tris šalis paliesti. Pirmiausia, Albanija. Mes investavome daug į krizės sprendimą, nes krizė kelia grėsmę šalies ateičiai, tačiau kol kas pažangos nėra ir apie pažangą kalbėti sunku. Gegužės 8 dienos vietos rinkimai galėtų pasiūsti gerą signalą, ypač jeigu jie įvyks demokratiškai ir skaidriai. Taigi toks klausimas. Ką, ponė direktoriau, manote, kaip galima padėti ištaisant situaciją po paskutinių parlamento rinkimų, kurių pasiekmes jaučiamos dar dabar. Jūs kalbėjote apie Makedoniją ir EP rezoliuciją, kurioje raginama nedėlsant pradėti dėrybas dėl stojimo, tačiau neišsprendus pavadinimo klausimo būtų sunku pradėti kalbėti apie stojimą ir realią pažangą. Manyčiau, kad naujoji vyriausybė, gavusi naujus įgaliojimus iš karto po rinkimų, turėtų pabandyti rasti sprendimą, mm, kuris leistų greičiau šaliai prisijungti prie ES Belgradas Priština. Jūs apie tai kalbėjote, Ir aišku, dabar mes geriau suvokame situaciją tose šalyse. Ačiū, ponė Kukan. Dabar ponė Pak, kuri yra pranešėja Bosnės ir Hercegovinos klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė, džiugu, kad atikiu jūsų darbę į Kosove, kuo didžiausios sėkmės, ten nevažiuojate. Na, ką darysite? Norėčiau tarti keletą žodžių apie Bosniją, Albaniją ir Kosovą. Bosnijoje situacija blogėja metai iš metų. Etninis susiskaldimas gilėjo ir netgi situacija iškart po karo buvo geresnė. Dabar etninis argumentus e, politikai išnaudojo kiek tiek įmanoma, kad nieko nedarytų, kas būtų naudinga uh, piliečiams. Švietimas, infrastruktūra, viskas stringa, nes nėra veiksmingos vyriausybės. Tai, kai buvo suformuota vyriausybė, nėra teisinga, mano nuomonė, tačiau ką aš čia galiu padaryti, turėtų konstitucinis teismas sprendimą priimti. Jūs kalbate, kad mūsų politinis e, dalyvavimas yra sustiprintas. Ką tai reiškia? Kokių instrumentų uh, Mes turime, kad tuos ponus, kadangi ten tik tai vyrai beveik politikoje, yra galėtumėme paspausti, daryti tai, ką reikia daryti. Ar galime kažką padaryti, kad jeigu jie sėdės rankas susidėję, mes sakytumėme, neduosim pinigų ar kažko, kažkaip kitaip nepadėsim ir jie būtų priversti imtis e, pastangų gaila, kad reikia taip kalbėti, tačiau mano 22 metų patirtis dirbant su regionu E, rodo, kad kitaip nieko nepaveiksime, nepakanka tik vyriausiojo galiotinio, kuris e, e, kalbėtų, bet nieko nedarytų. Mums reikia naujojo Daytono susitarimo, tačiau tie ponai ten nieko patys nepadarys. Ar nėra kažkokių galimybių paspausti, juos pasiekti naują susitarimą? Ir čia reiktų kalbėti apie tai, ką pamiršo taryba ir komisija. Būtent, kad šita federacija yra tokia, kokia yra. Tai netų žmonių problema, viskas buvo nuspręsta Vašingtone prieš daugelį metų, tačiau valstybė nėra veiksminga, nes visuomet bus jaučiama kaimininių valstybių didelė įtaka. Tikra gėda, kad nėra ES e, susitarimų su šiomis šalimis, joms taip reikia mūsų e, pagalbos, o jos kol kas negalime suteikti. Kalbame apie Kosovą, mane labai nuliūdino tai, kas ten vyksta, tačiau kas mane nepaprastai neramina, kad mūsų matomumas ten yra nulinis. Euleks tarsi nieko nebedaro ir tarptautinės bendruomenės atstovai mus nustobė iš šoną Albanijoje rinkimai. Aš stebėjau tuos rinkimus ir tikrai čia mums nereikia apsijuokti. Praėjusie rinkimai buvo patys geriausi per visą istoriją ir opozicija vis tiek išreiškė savo abejones, nesvarbu ar mes ten dalyvavome ar nedalyvavome, mūsų nuomonė taip pat ten niekam nerūpi. Ačiū. Dabar ponas Kačin kuris yra pranešėjęs Serbijos klausimų. Tris minutėms. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Laičin. Mes labai vertiname jūsų darbus. Taip pat ir tai, ką yra nuveikęs komisijos pirmininkas ir komisaras Friulė. Friulė penktadienį buvau Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tikrai nenorėčiau pervertinti ar nuvertinti situacijos vietoje. Reikia kažkaip padėti jiems spręsti problemas, nes jie patys nieko nuspręsti nesugeba. Reikia kažkokio proveržio. Be abejo, situacija Bosnijoje ir Hercegovinoje sudėtinga, Albanijoje taip pat sudėtinga, tačiau reikia daugiau kalbėti apie Makedoniją. Mano nuomonė, šeši metai nėra jokios, e, jokio persilaužimo, tai labai blogai, tai nieko gero nežada. Mums reikia galų galę spręsti pavadinimo klausimo. Be kompromiso nieko nepasieksime. Tiesiog reikia pažvelgti, kokia yra realybė, kur yra problema ir kur yra sprendimas. Reikia sukurti iš anksnės sąlygas, kurios leistų tai pusiai, kuri kėlė problemas, pakeisti nuomonę ir e, elgtis protingiau. Reikia padėti gerinti santykius tarp kaimynų ir manau, kad kaimynai turi susėsti ir galų galę susitarti. Kalbant apie Kosovą, turiu labai konkretų klausimą, ponė Laičik. Ar pažįstate naująją prezidentę? Niekas jos nepažįsta. Būtų gerai, kad mums jūs apie ją kažkiek informacijos suteiktumėte. Kadangi esu pranešėjęs Serbijos e, klausimų, pasakysiu, kad mažų mažiausia keista tai, kas vyksta po rinkimų Kosove serbiai tapo, serbai tapo sprendimo dalimi, prisijungė prie Kosovo vyriausybės, turi tris ministrus, vieną viceministrą atsakingą už vietos savivaldą, turi savo merus, tačiau šių merų Belgradas nepripažįsta, jie visiškai ignoruojami. Maničiau, reikia rasti būdų, paskatinti Belgradą nesigi, nesikišti į Kosovo serbų klausimus, kad Kosovo serbai ir albanai galėtų spręsti savo žmonių problemas. Manyčiau, tai turėtų būti dialogo tarp Kosovo ir Serbijos dalimi reikia uh, paskatinti abi pusės įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę. Aš neprašau, kad Kosovas būtų pripažintas, tiesiog reikia rasti praktinį sprendimą, kuris leistų merams pasirūpinti Kosove likusiais serbais. Būtent to mums reikia ir jų likimas turi mums rūpėti. Ačiū. Ačiū. Pone Kačin, dabar pona Liūnaček kuri yra pranešėja Kosovo klausimų. Ačiū. Aš noriu Jūs taip pat pasveikinti atvykus į AFET komitetą, ponė Laičiak. E, susitelksiu tik ties Kosovu ir pratęsiu pono Kačin mintis. Visiškai nesenai vyko susitikimas su kai kuriais serbų savivaldos e, Kosove merais ir savivaldos atstovus. Tikrai buvo įdomu su jais čia susitikti, pasikalbėti. Visiškai pritariu e, ponui Kačin, jiems reikia mūsų paramos. Jiems taip pat būtų, kad mes kaip es Belgrado tiesiai šviesiai pasakytumėme, kad mes palaikome merus ir serbų savivaldą ne tik pietuose, tiek ir šiaurėje, kur problemų dar nemažai lieka. Kągi norėčiau paklausti, mane domina jūsų nuomonė, kągi mes e, kaip ES darome apie dėl to, kaip šie žmonės jaučiasi. Tai pietuose problema tarsi baigė išsispręsti, o šiaurėje ne. E, nors buvo susitarimas e, su Serbijos premjeru, kad palaikys jis vietos savivaldą, tačiau tas nevyksta ir kaip galima būtų paskatinti juos vykdyti pažadus. E, kitas klausimas - dialogas tarp Serbijos ir Kosovo. Manyčiau, kad e, reikalai nestovi vietoje, tas gerai, tačiau kokia problema? Kosoviečiai iš principo netiki visų procesų nauda. Tiek aš, tiek kiti bandė e, parodyti, kokia ta nauda galėtų būti. Aišku, daugiausia kalbama apie tai, jog reikia pradėti dėryb... dėrybą su Serbija ir kad dialogas prasidėtų, tačiau to dialogo nauda netikima ir kaip mes čia galėtume keisti situaciją, kaip galėtume prabilti apie europinę integraciją. E, trečias klausimas. Jūs kalbate apie e, EUSAR ir e, ES atstovybės, kaip ponė Pak pasakė, kad ES atlieka tam tikras funkcijas, tačiau procesui vadovauja JAF ambasadorius dėl Kaip suprantu, bus laikinas sprendimas EUSAR ir ieškoma atstovybės vadovo. Ar manote, kad ES atstovautų vienas asmuo, tai būtų labai naudinga visoms mūsų pastangoms vietoje? nes iki šiol ES regima kaip įvairiausių institucijų rinkinys, o turime kalbėti vienu balsu ir toj baigsiu savo pasisakymą. Klausimas dėl Kro Kroatijos. Ponas Barozo, ponas Fiulė ten langėsi, būkštauju, kad Kroatijoje be vyriausybės daromos pažangos e, regimos euroskepticizmas, žmonės abejoja narystės es nauda E, ar tai yra tiesa, ar vis dėlto auga žmonių noras prisijungti prie Europos Sąjungos? Ačiū, ponė Lūnačiak. Dabar ponas Tanok, kuris yra pranešėjas Jotkalnės klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl darbo tvarkos per pastarosius dviejų jų per pastarosius dviejų mėnesius mano frakcijos ir žaliųjų narių skaičius yra lygus ir buvo sutarta, kad mes e, kalbėsime su jais e, tam pariteto pagrindu ir ne visuomet žaliesiems bus suteikta pirminybė pasi, e, pasisakyti, tačiau taip nėra, gal pasikeis situacija ateityje, ponė pirmininkė. Taigi, ponė Laičiak, gal galite pristatyti darbo tvarkę, kada pras, kadangi prasidės dėrybos su Jotkalnyje dėl europinės integracijos, būtų gerai rasti išeitį iš dabartinio akligatvio. Na, taip pat reiktų galvoti, kaipgi spręsti sprendimą Makedonijos pavadinimo klausimu. Birželio pradžioje vyks ten rinkimai ir būtų gerai, jeigu klausimas bus išspręstas, tai mes atremsime reakcionierius, kurie kritikuoja narystę ES NATO ir daugiausia remiasi pavadinimo klausimu, kalbant apie Serbijos ir Kosovo dialogą, ką e, mes čia praktiškai galime padaryti, kodėlgi atsiskit skirimo klausimas yra ištrauktas ir išimtas iš dėrybų, o tuo tarpu e, dėrybose tarp Izraelio ir Palestinos e, vyksta pokalbiai apie e, taiką ir galimybę e, keisti teritorijų sienas. Toliau klausimas dėl Kosovo administracijos ir kaltinimų mestų valdžios atstovams, ar Eurlex atlieka tam tikrus tyrimus ir ką darys, jeigu kaltimai bus rimti ir net pasitvirtins. Ačiū, ponė Tanok. Po pranešėjų e, atėjo laikas koordinatoriams, dvi minutės pūnui Vyginėm. Ačiū, pirmininkė. Vienas pastebėjimas. Man sudaro įspūdis, kad vakarų Balkanų situacija, tiesą sakant, vystosi ne visai pozityviai. Deja, kol kas turime tik tai vieną sėkmės atvejį, tai yra Jotkalnyje. Visose kitose šalise praktiškai mes arba matome, kad situacija blogėja, arba yra tam tikrų požymių, kad e, viskas krypsta ne tą linkmę, kur reikėtų. Ta prasme, mes visada kalbame apie e, vadinamąjį plėtros nuovargį, kuris apima ES. Tačiau panašu, kad ir tame regione atsirado panašus nuovargis. Kadangi plėtros perspektyva atrodo tokia nepasiekiama, tokia tolima, regiono lyderiai nebėra pasirengę aukoti savo populiarumą, siekdami reformų, kurios gali kainuoti jiems pergalę rinkimuose. Taigi daugelis iš jų orientuojasi į labai trumpalaikius planus, tikslus. Ir manau, kad aš manau, kad jūs asmeniškai ir draugė su ponu Fiule ir kitais pareigūnės turėtumėte kiek išradingiau ieškoti priemonių, kurios leistų galbūt kažkaip e, paskatinti tas reformas, atgaivinti reformą dvasę e, ir e, siekti rezultatų, kurie leistų jiems gal galiai slėti mūsų šeimą. Nes be abejo reikia pasakyti, kad atsakomybė tenka e, jiems, bet atsakomybė turi būti bendra. Vienas sakinys dėl Bosnijos. Panašu, kad mūsų politika Bosnijos atžvilgių tiesiog neveikia. Kaip ponė Pak sakė, e, situacija blogėja, konfliktas tebe liko, neįspręstas, e, gilėja visuomenės suskaidimas, taigi kyla klausimas, ar mes neturėtumėm peržiūrėti savo E, politikas šio šalis atžvilgių. E, galbūt būtų daug paprasčiau paprašyti, kad jie įvykdytų savo pažadus ir jeigu jie nemano, kad e, tai, ko mes reikalavome, gali būti sprendimas, tai tada galbūt mes irgi niekada nepasieksime savo tikslų. Taigi, ar ne, nesate pasirengę peržiūrėti poziciją Bosnijos klausimu? Ačiū, ponė Virginam. Dar vienas e, pranešės pasirodė, taigi tris minutės pranešėjų, panas Huntis, Albanijos klausimų. Ačiū. Ir nekalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti ponui Laičiakui už suteiktą informaciją. Dabar dėl Kosovo turiu klausimą. Kilo problemų išrenkant naują prezidentą ir e, iškilo kaltinimu, kad tai buvo padaryta nekonstituciškai, e, taigi tas sukėlė regione nestabilumų. Kaip jūs sieksite tolesnės pažangos, kada turime tokių rimtų neįspręstų problemų, kaip kaltinimas konstitucijos pažeidimais? Albanijos klausimo pataisykite, jeigu klystu, tačiau aš nemanau, kad signalai iš ten yra teikiant vilčių rinkimų kampanija neapsiebė smurto ir tas mane labai neramina. Iš tikrųjų, kyla klausimas, ar apskritai įmanomi ten taikusi demokratiški rinkimai. Taigi mano klausimas būtų, ar jūs manote, kad ES dalyvavimas, Europos stebėtojų dalyvavimas padeda. Aš nieko prieš tokią misiją. Tačiau ar jūs tikite, kad tai pagerins padėtį? Na ir dar vienas bendresnis klausimas, ponia Laičiakai. Jūs dažnai lankote šiame regione. Jūs kalbate su vyriausybių lyderiais, politinių jėgų atstovais ir panašiai. Koks yra jūsų bendras įspūdis? Ko žmonės tikisi iš jūsų ir jūsų asmeniškai Europos Sąjungos? Uh, Ar jie tikisi e, sprendimų tom problemom, kurių patys negali spręsti, ar jie tikisi, kad mes būsime savotiškas, na, bešališkas teisėjas, kuris padėms surintuoti. Ar jie apskritai e, mano, kad mūsų dalyvavimas kaip tik nepadės jiems rasti tinkamų sprendimų. Ačiū, ponė Huntis. Mums dar liko šiek tiek laiko, kurį galės panaudoti Panas Vačiakas atsakydamas jūsų klausimus, tačiau e, kitiems bijau teks kalbėti šiek tiek trumpiau, po vieną minutę, taigi Brisičič, ponė Brisičič, vieną minutę. Labai ačiū. Noriu pasveikinti jūs atvykus į Europos parlamentą, visada malonu jūs matyti užsienio reikalų komitete. Jūs turite daug patirties dar dirbdamas Balkanų regione. Mane labiausiai domina Jotkalnyje. Neklausiu dėl e, konkrečios datos, nežinau, kad ne jūsų tai atsakomybė, tačiau norėčiau e, paklausti, vis tai kokios būtų perspektyvos stojimo Jotkalnės ir kaip situacija vystosi šiuo metu. Ačiū. Labai puikiai laikėtis e, laiko ribų, reglamento dabar Ponas Boskot, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsižvelgiant į tai, ką Jūs pasakėte apie Bosniją, ponė Laidžiang, turiu klausimą apie pirmąją reakciją dėl ateities strategijos, kurią pristatė ES kovo 21-ąją, ar Bosnijai jie padarė tam tikrą įspūdį. Taip pat mane domin tarptautinių partnerių reakcija, turiuomenį JAV, Turkiją, e, prisiminsime, kad ta strategija turi sustiprinti ES matomumą e, Bosnijoje ir Hercegovinoje ir kaipgi funkcionuos tie instrumentai, ypač e, tas juodasis susitaikymo procesą trukdančių asmenų sąrašas, ar tame sąraše jau yra pavardžių. Ir mane domina ES atstovo funkcijos, kaip jis ten dirbs, nes iki šiol ES buvo labai sudėtinga kalbėti vienu balsu, ar padėtis pasikeis, ar tas e, naujasis asmo neturės nuolat dairytis į visų 27 valstybių narių pozicijas. Ačiū dabar ponas Vaigel, vieną minutę. Uh, no Nekyla abejonių dėl to, kad Bosnija ir Hercegovina yra tiek geografiškai, tiek politiškai regiono centre. Ta regiona, su kuriuo turi reikalų panslaičiakas. Tačiau man visada kyla problemų, kai mėginame regioną, visą regioną apžvelgti per vieną sesiją, kaip šiandieną. Man tai visada trukdo, kadangi iš tikrųjų problemų pobūdis skirtingose valstybėse yra labai nevienodas. Ir visada mes jausim laiko spaudimą, jeigu mėginsime taip visuotinai viską apibendrinti kalbant apie Bosniją, aš norėčiau pasakyti, kad mes neturėtumėm dabar turbūt per daug dėmesio skirti e, personalijoms arba kaip surasti tą personaliją, tą asmenį, kuris galėtų atstovauti visuotinai Bosniją ir Hercegoviną. E, šios klausimus tikrai galime spręsti tik tai regioniniu mastu. Taigi reikia aukšto lygio politinės konferencijos, sakyčiau, aukščiausio lygio politinės konferencijos dėl Bosnijos ir Hercegovinos ateities. Na ir baigsiu mintimi, kad mes turėtumėm leisti Kroatijai sparčiau judėti link pilnavertės ES narystės. Ačiū. Ačiū, pane Vaigal. Na, paskutinis mano sąrašė yra panas Bostinaro. Vieną minutę. Labai ačiū, pane Laičiak, už jūsų nuolatinį e, dalyvavimą mūsų komiteto diskusijose dėl Vakarų Balkanų. Viena bendra pastaba, bent jau kalbant apie Albaniją, akivaizdu, kad mes iš tikrųjų nesugebame kalbėti vienu balsu ir dėl to rezultatai yra blogi, jeigu nelabai blogi. Mes parlamentas su įvairiam politiniam frakcijom e, ir Europos komisija. E, kaip žinote, dabar neseniai Europos parlamentas pakeitė taisyklės ir pagal naujasias taisyklės, kurios yra visiška naujovė, pirmiausiai reikėtų balsuoti dėl teisės akto, o tik tai po to diskutuoti. Tai yra visiška naujovė ir galbūt tiesiog savočka e, vizija. E, manau, kad čia mes turėtume padėti. Na ir dar vienas sakinys. Jūs žinote, kad e, Albanijos parlamento pirmininkas mane apkaltino korupciją. Na ir tai yra visiškai neprimtina. E, parlamento pirmininkas mėgino ponę e, įtikinti, kad neatsimtos kaltinimus arba sakyti savo nuomonės, tačiau nepavyko to padaryti. Ačiū, panė Masnaro. Na kągi, mes turėjome maždaug 11 pasisakančių ir apie 20 užduotų klausimų, jums liko labai nedaug laiko atsakyti, tačiau esu tikras, kad jūs sugebate padaryti neįmanomus dalykus. Ačiū už Jūsų klausimus ir pasisakymus. Visuomet labai džiaugiuosi galimybė būti Jūsų posėdžiuose. Aš esu atsakingas ne tik tai už vakarų Balkanus, bet ir už rytų Europą. Tai Iš tikrųjų, jeigu norėtumėte Rusiją, Baltarusiją, Moldaviją, Ukrainą, Kaukazo šalis aptarti, aš visuomet esu pasiryžęs atsakyti jūsų klausimus. Dabar, ponia Kukan, Albanija, ką dar būtų galima padaryti? Manau, kad jau daug kas yra padaryta, stengiantis stabilizuoti situaciją po tragiškų um, sausio pabaigos įvykių. Mūsų žinia perteikta aiškiai, mes sugebėjome vieningų balsų išsakyti poziciją ne tik tai nuo ES, bet ir su JAF ir EBPO. Užtikriname apskito stalo darybas e, dėl rinkimų. Aišku, turi būti nuosekli žinia dėl to, kad turi būti politinis dialogas. Nėra normalos politinio gyvenimo be politinio dialogo. Ir aišku, kad tie rinkimai turi būti laisvi ir sąžiningi, kiek įmanoma. Aišku, politiniai lyderiai žino, ką reikia padaryti, kad jie būtų laisvi ir sąžiningi. Spaudimas iš mūsų pusės turi būti daromas, kad jie matytų, jog mes sekame visą tai, e, ypač žiūrėsime, kaip bus vykdomi rinkimai. Dabar dėl mm, FIROM buvusios e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Aišku, iš karto po rinkimų ir vyriausybės formavimo bus unikali proga, kuri nepasikartos. Uh, politiniai lyderiai Skopijai žino, kad jeigu jie šią progą praleis, tai po to bus viskas labai sudėtinga. Nes raktas, e, kuris atveria duris į ES ir NATO, yra būtent ši proga ir jie turi jos nepraleisti. Dėl dialogo Belgradas Priština Labai svarbu, kad blaiviai viską žiūrėtumėm, spręstumėm techninius klausimus. Aišku, viskas yra susiję, tačiau svarbiausia yra tai, kas paliečia žmonių kasdienį gyvenimą ir kas yra padaryti dėl registro, dėl a, duomenų saugos, padeda judėti į priekį. Mūsų užmojai yra pakankamai platus. Stengiamės žengti į priekį kaip galima sparčiau, kiek Belgrado ir Prištinos partneriai sugeba viską suvirškinti ir judėti į priekį. Aišku, kad e, svarbu, kad jie jaustų, kad tai, tas dialogas yra atviras kanalas jiems bendrauti ir kad jie labiau laimės nei pralaimės bendra, be, bendraudami tame dialoge. Tai tokia yra mūsų filosofija, toks požiūris į dialogą. Pakė, teiravotės dėl Bosnijos Hercegovinos. Tikrai nuliūdome dėl tai, kaip buvo pirmoji vyriausybės formavimo banga, visa organizuota ir, ir toliau. Tikrai negerai, kad uh, politinės partijos, kuris atstovauja rinkėjų daugumai. Čia juk eina kalba ne viena apie skaičius, eina kalba apie viską. Iš tikrųjų reikia stiprios vyriausybės, o nesilpnos, kad būtų drąsi vyriausybė, kuri pajėgtų įdėkti reikiamas reformas ir kad jai pakaktų po to jėgos visą tai prastumti ir per parlamentą. Uh, Aišku, kad reikia vieno atstovo ES delegacijų, kuris būtų taip pat rejas specialusis atstovas nuo pat pirmos dienos. Aišku, ir, ir personalas bus perkeltas, ir biudžetas, kad būtų vienas ES adresas, kuris spręstų visus klausimus susijusius su ES. Ir vyriausiai įgaliotinė, aišku, atitinkamai viską sutvarkys. Dabar kol kas trūksta tų galių. Tai reikštų, aišku, daugiau personalo, daugiau eitų kalba apie 100 milijonų eurų. Kita vertus, aišku, tokie, tokios europinės priemonės, kaip pavyzdžiui vizų panaikinimas ar lėšų šaldimas, irgi įmanomas. Toliau Daytonos, Daytonos plus. Reikia, kad tarptautiniai bendruomenė apsispręstų, kas už ką atsakingi. Mes negalime tikėtis, kad Bosnijos politikai kalbės vieningų balsų, jeigu tarptautinė bendruomenė to nedaro. Ir kovo mėnesio užsienio reikalų ministrų išvados buvo labai aiškus es signalas. Mes žinome, kokia yra mūsų strategija, požiūris, priemonės. Mes žinome, ko mes norime iš Bosnijos ir jie aiškiai žino, tai, kadangi žino, kokie yra mūsų reikalavimai ir toliau gali formuoti savo atitinkamai ryšius taip pat ir su partneriais. Labai svarbu, kad mūsų pozicija būtų aiški ir vieninga. Dėl Kosovo taip pat pertvarkom ES buvimą ten. Uh, Mūsų ketinimai taip pat būtų, kad ES būtų aiškiau matoma, kad būtų daugiau aiškumo dėl mūsų buvimo ten ir dar vyksta dėrybos ar valstybių narių. Albanija. Stebėtojų misija buvo paminėta kelias kartus. Aš bendrai pasisakau už stebėjimo misijas, nes visų pirma, jūs gaunate tiesioginius įspūdžius, tiesiogiai galite matyti viską. Labai svarbu, kad, aišku, kad, kad jūs garantuotumėte tą dalyvavimą, ar galėtumėt tiesiogiai bendrauti su vietos politikai, su vietos žmonėmis. Aišku, procesas visuomet yra labai geras. Dėl Bosnijos Hercegovinos, kad turi būti rezultatai, taip, ir mes dirbame tyliai už užkulisiuose, susitikinėjame su visais pagrindiniais lyderiais, tikrai pasirūpinsim, kad būtų mūsų lūkesčiai įgyveninti, kadangi reikalinga tvirtesnė vyriausybė. Dėl FIRAM pagrindinis klausimas, tai yra jų prioritetas, šis klausimas turi būti išspręstas, kitaip pažangos nebus, o mes norime matyti pažangą. Dėl Kosovo prezidento, na, nežinau, ar aš papasakosiu jums ką nors naujo. Labai svarbu, kad rastas konstitucinis sprendimas ir nebėra konstitucinės krizės. Procesas išspręstas Kosovo institucijose serbų dalyvavimas e, Kosovo politiniuose procesuose. Taip, tai yra dialogo dalis, dėl mūsų dialogo su Belgradu dalis. Belgradas dalyvauja stojimo procesuose, taigi uh, Labai svarbu, kad jų veiklos visi aspektai, ne vien tik tai techninis reikalavimų gyvenimas, bet ir visas Belgrado požiūris į ES ir taip pat ir jų kaiminės, taip pat yra pažangos įvertinimo dalykai. Uh, Na, Lunačiak, taip, um, suprantu čia dėl susitikimo su merais. Aišku, kad bendravimas turi vykti ne tik tai centriniu, bet ir vietos lygmeniu, tai labai svarbu. Mes palaikome ryšius su visais partneriais, kad užtikrintumėm, jog viskas atitiktų, kad viskas atitiktų mūsų lūkesčius. Tai tik tai tie galėčiau dabar pasakyti. Uh, Žmonės Kosove turi tikėti dialogui, tikrai jie neturi ką prarasti. Priešingai, tai yra puikia proga jiems įrodyti, kad jie yra konstruktyvūs proceso dalyviai ir tikrai gali prisimti um, atsakomybę. Tai yra lakmuso testu, testas ir mums taip pat pažiūrėti, kiek konstruktyviai jie viską žiūri. Tikrai dialogas padidins tą matomumą, Kosovo prestižą uh, tarptautinėje arenoje. Uh, dėrybų sėkmė visuomet yra geras dalykas. Dėl ES buvimo ten dabar mes ieškome laikino sprendimo tam laikotarpiu iki bus um, naujas ES specialusis atstovas paskirtas ten. Turime užtikrinti, kad mūsų žmonės liktų ten vietoje ir užtikrintų mūsų darbo visų procesų testinumą. Visuomet labai sunku kalbėti apie tvarkarštį, kadangi vis dar vyksta dėrybos tarp valstybių narių. Taip pat ir dėl galutinio rezultato sunku būtų spėlioti dabar. Uh, Bet aš manau, po dviejų, maksimum trijų mėnesių turėtumėm, aišku, rezultatą, jau sprendimą dėl to, kokia bus struktūra. Dėl Kroacijos aš lydėjau pana Barosai paskutinio lankymosi ten metu ir visiškai aišku, kad vyriausybė, prezidentas, visos valstybės institucijos stengiasi įgyvendinti visą tai, kas reikalinga, kad paskutinius kriterijus įvykdytų bendra atmosfera yra konstruktyvi. Žmonės supranta, kad nėra lengva tapti tikrąją ES nare, tačiau tikrai nenuvertinčiau jų pastangų. Priešingai, tikrai man didžiulį uh, įspūdį paliko uh, jų darbas. Ponui Tanakui dėl uh, Jotkalnyjos, aš gal nesakysiu nieko dėl tvarkarašio, bet dėl Jotkalnyjos norėčiau pasakyti vieną dalyką. Situacija yra gera, Jotkalnyje aiškiai žino, ko iš jų yra tikimasi, jie žino, kas yra tie septyni pagrindiniai prioritetai, jie žino, ką jie turi pateikti mums, kokį rezultatą, ar kiekvieną mėnesį mums atsiskaito apie pažangą. Uh, Be abejo, kita komisijos pažangos ataskaita spalio mėnesį aiškiai parodys, kokia situacija bus tuo met. Tačiau, lankydamasis Jotkalnyje, susidariau puikų įspūdį. Um, naujasis ministras pirmininkas visiškai valdo procesus, vyriausybė puikiai dirba, tikrai padrasnenčiai nuteikiantis dalykai. Um, Fairom atsakiau dėl dialogo tikrai ES yra pilnas palaikymas. Dėl Marti pranešimo Euleks pradėjo tyrimą. Kalbėsiu su pono Marti kelis kartus, taip pat su kitais liudytojais. Aš palaikau ryšį su Euleks ir tikrai nėra problemų su personalu ar biudžetu. Yra specialus padalinys paskirtas atlikti tyrimą. Taip pat dirbame ir su liudytojų apsauga. Uh, Be abejo, šiame etape sunku būtų dar įvertinti, apie kokius skaičius jais kalba, tačiau, aišku, mes viską sprendžiame iš eilės. Dėl plėtros nuovargio tokio besiformuojančio vakarų Balkanų šalise, mm, nesakyčiau, kad taip yra, Jotkalnyje tikrai nėra vienintelė sėkmės istorija, tikrai, aš sakyčiau, priešingai, plėtros, jeigu nebūtų plėtros perspektyvos, situacija būtų daug rimtesnė tose valstybėse, nes dabar šalis žino, kad jos visos turi tą perspektyvą vieną dieną tapti es narėmis, aiškiai žino, kokie yra mūsų reikalavimai ir mes dabar ką turime padaryti, mes turime labai aiškiai išdėstyti išdėsti savo sąlygas. Turime išlaikyti tą integracijos tikslą gyvybingą, kad tai būtų reali perspektyva, kad jie būtų motivuoti ir toliau dirbtų. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos, aš jau sakiau, reikia aiškumo dėl tartautinės bendruomenės vaidmens ir dėl mūsų buvimo ten mūsų kovo mėnesio išvados rodo, kad žengėme reikiamą linkmę. Dabar tik tai turime susitarti dėl sąlygų, kaip visas vaidmo bus perduotas Europos Sąjungai iš e, vyriausio e, iš specialaus atstovo. Mes, aišku, negalime kaltinti vien tik tai vietos politikų. Mes turime visų pirma ir iš savo pusės viską susitvarkyti ir tada kelti reikalavimus jiem. Dėl Kosovo prezidento taip jau atsakiau, Albanija taip pat atsakiau. Žmonės tikisi iš ES aiškios perspektyvos, aiškumo. Mes neturėtumėm perkelinėti uh, kelio ženklų, neturime keisti kriterijų kelyje. Pavyzdžiui, dėl vizų režimo uh, liberalizavimo. Jie aiškiai žinojo, ko gali tikėtis. Dabar sakome, um, į Atkalnyje ar Kroatiją, tarkim, kokioje situacijoje. Jie visiškai aiškiai žino tai ir tai tikrai leidžia išlaikyti jų motivaciją. Dėl perspektyvų atsakiau. Mūsų partnerės dėl Bosnijos ir Segovinos, ypač JAF ir Turkija, tikrai labai vertino kovo išvadas. Nekarta man buvo keltas lausmas, o koks yra ES vaidmuo uh, priemonės ir strategija. Dabar su šiomis išvadomis mes turime atsakymą. Štai, ką mes siūlome, štai kokia mūsų pozicija ir galime pradėti darbą. Taigi derinamės pozicijas dėl Bosnijos ir Hercegovinos ateities su mūsų tarptautinėmis partnerėmis. Aišku, tai nėra lengva, kadangi mūsų partnerės, taip pat ir Rusijos, Hercegov... Rusijos federacija turi tam tikrų specifinių minčių dėl to, kas turėtų būti ten padaryta Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tačiau mes parodėme, kad esame pajėgus imtis reikiamų veiksmų. Man atrodo, kad atsakiau į visus jūsų klausimus. Pana Veštinar, dėl mūsų diskusijų su partneriais, dėl regiono, labai svarbu, kad pertiktumėm aiškę europinę žinę. Uh, kad siekiame, kad jie būtų vieningi, kad mes nenorime būti e, varšteliu jų vidiniuose kovose. Nas Kukan tai pasakė pačioj pradžioj. Iš Briuselio, iš Europos sostinės atkeliaujanti žinia turi būti labai aiški. Mes norime, kad jie būtų kartu su mumis vieningi, o ne kitokie. Come vede, i colleghi hanno apprezzato la sua precisione e anche... Eh... Ačiū Akivaizdu, kad kolegos labai džiaugiasi jūsų tiksliais atsakymės, aišku, gaila, jog laikas mus spaudžia, negalėjote atsakyti taip išsamei, kaip norėtųsi, šiaip ar taip ačiū, kad atvykote, ačiū už jūsų darbus, o po keleto savaičių ar mėnesių be abejo mes vėl čia susitiksime. Be abejo, manau, kad sulaukti klausimai ir patarimai duos jums naudos. Ačiū, kad atvykote, ačiū, kad susipažinote su parlamento pozicija, o po poros minučių pradėsime balsavimą. Chairman, can we uh, start because some of us have other meetings to go to? My answer to the question is yes, sir. Tikrai, e, ponia, galėsime toj pradėti balsavimą. Prašau pasimti balsavimo korteles. And we shall start with the report of Mr. Albertini. Pradėsime nuo pono Albertini pranešimo. Ar visi pasirengė 30 pakeitimas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 už, prieš, reikės pasitikrinti. 36 elektroninis balsavimas. Prašome balsuoti. Close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 37 už, prieš, atmesta. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 44 už prieš susilaikė atmesta. 45 už prieš susilaikė atmesta. 46 už prieš susilaikė atmesta. 47 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 50 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, atmesta. 52 Galima pasitikrinti, jeigu norima. 51. Balsavimas baigtas. Labai aiškiai atmesta. 52. Už, prieš, susilaikė atmesta. 53. Už, prieš susilaikė patvirtinta. 54 už, prieš sus... reikės pasitikrinti. 54. Balsuojame dėl 54. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 55 už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisas už. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 59. Už. Atsiprašau. Kasgi nutiko su 56 pakeitimu? We, uh, 53 was adopted. Mes patvirtome 53. -ąjį. Todėl 56 atkrenta. Dabar 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 už, prieš, susilaikė, reikės pasitikrinti. 60 pakeitimas. Baigėme balsuoti. Atmesta penkių balsų persvara, 61 už, prieš susilaikė patvirtinta, 63 už, prieš susilaikė patvirtinta, 64 už, prieš susilaikė atmesta. 65 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 66 už, prieš, susilaikė atmesta. 67 už, prieš, atmesta. 68 už, prieš patvirtinta. 69 už. Ačiū. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 70 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 71 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintasis kompromisas už prieš, susilaikė patvirtinta. Šokome prie 81 už, prieš, susilaikė. Reikės pasitikrinti. 81 pakeitimas. Okay, vote is closed. Baigiame balsuoti atmestą. 82 už, prieš, susilaikė, atmesta. 83 už, prieš, susilaikė, atmesta. 84 už, prieš, reikės pasitikrinti. 84 pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Dabar 85 už, prieš, susilaikė atmesta. 86 už, prieš, susilaikė atmesta. 87 už, prieš, susilaikė atmesta. 88 už, prieš, susilaikė atmesta. Norime pasitikrinti 88 pakeitimą, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 89 už, prieš, patvirtinta. Na, gaila, dar kas susilaikė, reikia pasitikrinti, prašome. Prašome balsuoti. 89 pakeitimas. Baigiame balsuoti. <laughs> Tikrai nesitikėjau tokio rezultato atmesta. 90, prašom, dėl darbo turkus. Aš suklydau balsuodamas. Tikrai nereikia čia kankinio vaidinti ir šiaip ar taip pat krito pakeitimas. 90 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 91 už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 Aštuntas kompromisas už, prieš, Patvirtintas kompromisas. Dabar iš karto keliaujame prie 103 už, prieš susilaikė atmesta. 101 už, prieš susilaikė patvirtinta. 104 už, prieš susilaikė patvirtinta. 105 už, prieš Mm, atrodo, kad patvirtinta, tačiau pasitikrinkime. 105 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta dviem balsais. 106 už, prieš, atmesta. 107 už prieš. Susilaikė atmesta. Devintasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 115 už, prieš, susilaikė patvirta, patvirtinta. Kompromisas 11 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Vienas, du, septyni už, prieš, susilaikė atmesta. 13 kompromisas 3 dalis. Pirmoji dalis. Ponas Vigenius paprašė žodžio liktais. Aš norėčiau frakcijos vardu pasakyti, kad mes ne pritarėme žodiniam pakeitimui, kurį pateikė EPP frakcija. Jeigu jie nori to pakeitimo vis dar, reiktų įteikti plenarinėje sesijoje, kad būtų e, galimybė jį išsamei aptarti. Eh, eh, se c'è un'opposizione di una persona, eh, anche una sola, si può, cioè si deve. Net jeigu vienas asmo yra prieš negalima balsuoti dėl žodinio pakeitimo. Dėl jo reiks balsuoti plenarinėje sesijoje. Taigi 13 kompromisas, pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis už. Trečioji dalis, antroji dalis e, e, kol kas atkrenta, nes tai žodinis pakeitimas. Trečioji dalis už, prieš. Manau, kad atmesta. Norime pasitikrinti, prašau. Close the vote. Baigiame balsuoti. Jūs esate visiškai teisūs, kaip visuomet. 138. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 139 už, prieš susilaikė atmesta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 148 už, prieš, reikės pasitikrinti. Prašome balsuoti 148 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 150 už, prieš, susilaikė atmestas. 151. Už, prieš, atmesta. 152 už, prieš, atmesta. 153 už, prieš, patvirtinta. Norima pasitikrinti. 153. Prašome. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 154 už, prieš. Man atrodo, kad atmesta, tačiau reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. atmesta. 155 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 156 už, prieš, atmesta. 157 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar 169. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 170 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 171 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 172. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 173. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 174. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 175. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 176. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikrinti elektroniškai dėl 176. Vienu balsu per daug. Priimta. 177 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 180 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 178 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 179 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisnis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 183. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 192. Kas už, kas prieš. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 192. Balsuoti baigiam. Atmesta. 193 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 191 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 186 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 186. Priimta. 187. Prieš. Vėl turėsime pasitikrinti elektroniškai dėl 187. Balsuoti baigiame. Priimta. 188. Kas už? Prieš. Taip, ta pati dauguma. Priimta. 189 kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 190 atkrito, kadangi 86 buvo priimtas. Buvo priimtas, taip. 17 kompromisinis, kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 18 kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 202 kas už, kas prieš, priimta. 204 kas už, kas prieš, tas pats priimta. 206 kas prieš, atmesta. 207 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 209, kas už. Pirmininkas pasitaiso. Taip, taip, 208. 208, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 208. Taigi, atmesta. 209 kas už, prieš susilaikė, priimta. 210 kas už, prieš susilaikė, priimta. 211 kas už, prieš susilaikė, priimta. 19 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 218. Kas už? Prieš. Susilaikė. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 218. Taigi atmesta. 219 kas už, kas prieš. Susilaikė. Man atrodo, ta pati dauguma, bet pasitikrinkime elektroniškai dėl 219. Priimta. 20 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras žodinis pakeitimas. Taigi, kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 228, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 229, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 233. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 234. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 235. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 236. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 237. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 238 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar pereinam prie 23 kompromisinio pakeitimo. Ne, taip. 200. 44 kas už, kas prieš. Susilaikė. Man atrodo, reikia pasitikrinti. 244. Elektroniškai prašau. Balsuoti baigiame. Priimta. Tai dabar periname prie 23 kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 250 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 24 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 25 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko, priimta. Tai dabar pereinam prie 259, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 260, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 261, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 262, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 263, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 264 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 265 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 266 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 267. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 268. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Pasitikrinti. Gerai. 268 elektroniškai. Pane Van Ordenai, ir jūs balsavote dėl savo pakeitimo? Tai balsuoti baigėme. Taip, balsavote. Priimta. 269 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 270 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 271 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 272 kas už, prieš, Turime pasitikrinti dėl 272. Balsuoti baigiame. Atmesta. 273. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Tai dešimtas tada. Kas už, Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Vienuoliktas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Dvyliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Tryliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 14. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 15. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 16. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 17. Kas už, ne. Ne, jis nesuderinamas su 16. Gerai, perinam prie 18. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 19. Kas už? Prieš. Man atrodo atmesta, bet geriau pasitikrinkime elektroniškai dėl 19. Balsuoti baigiame. Atmesta. 20. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 28. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 29. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras už, prieš, susilaiko priimta. Trečias už, prieš, atmesta. Ketvirtas už, prieš, atmesta. Gerai, pasitikrinkime elektroniškai dėl ketvirto pakeitimo. Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau. Biudžeto komiteto nuomonė. Pirmas ir trečias, kas už? prieš, susilaiko, priimta. Toliau, antras, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas ir septintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar kiti punktai. Ketvirtas, penktas, aštuntas ir dešimtas pranešėjas yra prieš. Dabar prašau balsuoti dėl visų. Ketvirto, penkto, aštunto ir dešimto. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Ir dabar elektroniškai prašom balsuoti dėl viso pranešimo teksto su atitinkamais pakeitimais. Baigiame balsuoti. Pane Albertinį labai sveikiname. Panas Mėr, prašau žodžio. Señor presidente, mi grupo quiere anunciar que presentaremos un informe minoritario. Okay. Ačiū pirmininkė, mūsų frakcija dar teiks savo uh, pranešimą. So here we'll, uh, at one point we'll have to slow down. Turėsime šiek tiek prilėtinti tempą. Kai kuriuose vietose, kai prieisime prie žodinio pakeitimo numeris 5, turėsime šiek tiek lėčiau jau dirbti ir, ir kadangi pranešės bus paaiškinimai ir ponia Kopa nori žodžio. Ein. Ačiū pirmininkė 9, 32, 55 ir 2009 pakeitimus noriu atsiimti. 209, oh. Atsiprašau, 209, labai atsiprašau, sako kalbėtojo. Pirmininkas, a, čia reikėtų iš tikrųjų kalbėti apie graikišką demokratiją. 9, 32, 55 ir 209 pakeitimai, kuriuos norite atsiimti. 32, 55, and 209. And 2009. Taigi pasižymime 9, 32, 55 ir 2009 pakeitimai. Okay. Now, are we ready? Ar visi pasirengę? Taigi šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Taigi, pirmas žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 26. Kas už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. 27 už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ne, gerai. Priimta. 29 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 30 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 už, prieš. Turėsime pasitikrinti elektroniškai dėl 34. Baigiame balsuoti. Priimta. Vieną balsą persvarą. 35. Kas už? prieš susilaiko priimta. 36 už prieš susilaiko atmesta. 37 už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš susilaiko atmesta. 39 už prieš Atrodo, kad atmesta, bet geriau pasitikrinkime elektroniškai dėl 39. Socialistų trimis balsais per daug. Priimta penkių balsų persvara, tačiau trimis balsais yra per daug reikia išspręsti šį klausimą. Taip, penkių balsų persvara yra vis tik tai, bet trys balsai kažką reikia su jais daryti. Tik ką balsavome dėl 39, dabar 40. 34. 34. 34. We'll check. We'll... Dėl 34 dar reikia pasitikrinti gerai. Dėl 34 pasitikrinkime. Prašom elektroniškai dėl 34. Balsuoti baigiame. Viskas gerai. Dabar viskas gerai. Balsavimas pavyko. Panašu, kažkas apsigalvojo. Kągi taip geriau. 40. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, atmesta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Priimta. 48. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 49, 50. Jie yra identiški. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ne, ne, aišku, viskas aišku, bet ponia Vanordenai, jeigu jūs taip jaučiat, ne, gerai, 49.50 elektroniškai, prašom. Balsuoti baigiame. Norėjau jūsų nenuliūdinti, bet tikrai nedidelė persvara. 51. Kas už, kas prieš? Susilaiko priimta. 52. Kas už, prieš? Susilaiko atmesta. 53. Už, prieš? susilaiko atmesta. 54. Keturios dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis už, prieš. Turėsime pasitikrinti dėl antrosios dalies, prašom elektroniškai, dėl 54 pakeitimo antros dalies. priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaiko. Manau, turime pasitikrinti elektroniškai dėl 54 ketvirtos dalies. Vieno balso persvara. Patvirtinta. Nėra nereikalingų balsų. Ne, tikrai jau jūs per daug prašote. Penkiasdešimt šeštas kas už, kas prieš. Man atrodo atmesta, bet galim pasitikrinti dėl 56 elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Gerai, antras žodinis pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 62. Ne? Ne. 58, 59. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 60. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 61. Ne, 62. Ne, 61. 61. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 62. Kas prieš? Man atrodo, atmesta, bet turime pasitikrinti. 62 elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 63. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 64. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Trečias žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Tai perinam prie 70. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. Tai yra papildymas antram žodiniam pakeitimui 70 ir jis buvo patvirtintas. 71 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 72 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 73. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 74. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 75. Kas už, kas prieš, man atrodo, patvirtinta, bet geriau pasitikrinkime 75 elektroniškai. Balsuoti baigiame. Taip, patvirtinta. 76 ir 100 atsimti. 77 kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmestas 78 kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 79 kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Ketvirtas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 91. Kas už? Taip, žinoma, kas prieš. Balsuota jau. 91. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 92. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Man atrodo priimta. 93. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 94. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 95. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 96. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. 97 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 98 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 99 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 101 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 102 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 103 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 104 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 105 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 106 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 106 Septintas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šimtas aštuntas kas už, kas prieš, susilaiko. Man atrodo, priimta, bet geriau pasitikrinkime elektroniškai dėl 108. Priimta. 109. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 110, kas už, kas prieš, sulaiko, atmesta 111, kas už, kas prieš, sulaiko, priimta 112, kas už, kas prieš. Man atrodo, atmesta, bet geriau elektroniškai pasitikrinkime dėl 112. Atmesta. 113 dviem dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 113 pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Vieno balso persvara patvirtinta. Nėra atliekamų balsų. Antroji dalis kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Gerai, galim pasitikrinti dėl antrosios dalies. Atmesta. Taip, jūs nujautėt iš tikrųjų <clears throat> galėjot pašnipštėti, o ne šaukti taip garsiai. 114 kas už, kas prieš. Priimta 115 kas už, kas prieš. Manau, turim pasitikrinti dėl 115 elektroniškai. Vieno balso trūksta, balsuoti baigiame. Atmesta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. 122 kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. 128 ne. Septintas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 136 kas už, kas prieš. Partinė drausmė, taip, susilaiko, atmesta. 137 kas už, kas prieš, susilaiko, Man atrodo priimta. 138. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 139. Kas už, prieš. Susilaiko. Atmesta. Šimtas keturiasdešimtas, kas už, kas prieš. Atrodo atmesta. Ne, netikrinam. 141. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Dėl 142 pranešėjas ponas Gualtieri nori kažką pasakyti. Po to. Gerai. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Dabar ponas Gualtieri nori pasakyti. Ačiū pirmininkė. Noriu pasiūlyti žodinį pakeitimą 30 punktui. Tam tikra prasme yra atsižvelgiama į 209 pakeitimą, kuris buvo atsiimtas su nedideliu pakeitimu, apibrėžiant solidarumą ir teisinę prievolę, įvykdyti politinius įsipareigojimus. Ir čia aš sakyčiau taip, primena, kad punktas dėl tarpusavio pagalbos yra teisinė prievalė parodyti solidarumą, kuomet yra išorinė taka e, nukreipta prieš bet kurią valstybę narį. Tai neprieštarauja NATO vaidmenį e, e, užtikrinant saugumo architektūrą ir e, taip pat išlaikant kai kurių valstybių narių neutralumo statusą. Kas prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Aš prieštarauju šiam žodiniam pakeitimui. Tai jau nebus. NATO yra sumažinama iki ES saugumo architektūros kažkoko tik tai elemento, labai keista. Manau, kad ji yra daug didesnė. Taigi, 143 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 144 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 145 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 146 kas už, kas prieš, Sulaikė, man atrodo, atmesta, bet pasitikrinkime dėl 146 elektroniškai. Balsuoti baigiame. Vieno balso persvara priimta. 147 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 148 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 149 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 150 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 151 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 152 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 154 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 153. Ne, jis atkrenta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 158. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dabar penktas žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Taip, taip. 159. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta 160, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ponas Gualtieri, jūs gal dabar norėtumėt paaiškinti visiems. Techninis paaiškinimas kalbant apie penktą žodinį pakeitimą. 163, 164, 165, 166 ir 167 pakeitimai atkrenta. Taigi, tai tik tai formalus pakeitimas, mes galime balsuoti ir po to iš karto prie žodinio šešto perėti. Pirmininkas, tai 162 kas už, kas prieš, susilaiko priimta Ir dabar galim perėti prie šešto žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 168 kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 169 kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 170 kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 171 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 172 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 173 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 174 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 175 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 176 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 177 kas už. Norite pasitikrinti dėl 176 elektroniškai, prašom. Atmesta. 177 dabar kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 181. Kas už, kas prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti dėl 181 elektroniškai. Atmesta. 182 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 183 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 184 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 185 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 185 elektroniškai. Balsuoti baigėme. Priimta. 186. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 187. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 188. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 189. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 190. Kas už? Kas prieš? susilaiko, atmesta. 191 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 192 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 193 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 194 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 195 kas už, kas prieš, susilaiko priimta 196, kas už, kas prieš. Manau, kad priimta. Galim pasitikrinti dėl 196. Elektroniškai prašom. Priimta. 197 Gal kai kas nesuprato, kad ką tą reiškia neigiamą, gal iš tikrųjų teisinę kalbą pasitikrinti. Priimta 198, kas už, kas prieš. Susilaiko priimta 199, kas už, kas prieš. Atmesta. 200, 201, 202 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 203 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 204 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 205 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 206 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 207 kas už, kas prieš susilaiko priimta 208, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 210, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 211, kas už, kas prieš turime pasitikrinti. Dėl 211 elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 212 už prieš susilaikė atmesta. Toliau 12 už prieš susilaikė atmesta. 214 už prieš susilaikė patvirtinta. 215. Ne, atsiprašau, 216 už prieš susilaikė Teks pasitikrinti. 216 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 217 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 218 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 219 už, prieš, susilaikė, atmesta. 220 kas už, prieš, susilaikė. Manau, teks pasitikrinti. 220. Pradedame, tikrinamis. Baigiame. Atmestas. 221. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 222 už prieš susilaikė atmestas, 223 už prieš susilaikė patvirtintas, 224 už prieš susilaikė atmestas, 225 už prieš susilaikė atmestas, 226 už prieš susilaikė patvirtinta, 227 balsuojame dviem dalim. Pirmoji dalis už prieš susilaikė patvirtinta, Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė. Teks pastikrinti dėl antrosios dalies. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtiname. 228. Ne. Atsiprašau, 229. Dvi dalis vėlgi balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, prieš susilaikė, atmestas. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 230. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 231. Atkrintas, ne. Ne, atsiprašau, kadangi ankstesnis atmestas, tai patvirtintas, toliau 200. 231. Kas už, kas prieš. Uh, e, patvirtintas, 232 už prieš susilaikė atmesta, 233 už prieš susilaikė atmestas, 234 už prieš susilaikė atmestas, 235 už prieš susilaikė atmestas. Na, patikrinkime 235. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 236, kas už, kas prieš, sulaikė atmestas. A, turbūt buvo pakankamai aišku. 237, už, prieš, sulaikė patvirtinta. 239, už, prieš, susilaikė patvirtinta 238. Ne, palaukit, atsiprašau. Iš karto 240 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 241 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 243 už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patikrinkime. 243 balsuojame. Balsavimas baigtas. Taip patvirtiname. 244. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. 245. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šodinis septintasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 246, kas už prieš susilaikė atmestas. 247 už prieš susilaikė patvirtinta. 248 už prieš susilaikė patvirtinta. 249 už prieš Pakelkite rankas aukščiau. Na gerai, pasitikrinkime elektroniškai. 249 pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 250 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 251 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 252 už, prieš susilaikė patvirtinta. 253 dviem dalim. Pirmoji dalis. Už, prieš. Teks pasitikrinti. Balsuojame dėl 253 pirmos dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtintas dviem balsais. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, Man atrodo, kad ta pati dauguma, taigi patvirtinta. 254 už prieš sulaikę atmesta. 255 už prieš sulaikę atmesta. Patikrinkime. Na gerai, patikrinkime 255. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Trijų balsų persvara. Gerai. 256. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 257 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 258 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Žodinis aštuntasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 259 už. Prieš susilaikė atmesta. 260 už prieš susilaikė atmestas. 261 už prieš susilaikė atmestas. 262 už prieš susilaikė atmestas. 263 už prieš susilaikė atmesta. 204 už prieš susilaikė patvirtinta. 205 Palaukit, 264 patvirtinam, taigi 265. Dar kartelį. Už, prieš. Na, teks pasitikrinti. 265. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 266 už, prieš, sulaikė, patvirtinta, 267 už, prieš susilaikė patvirtinta. Na ir paskutinis puslapis, taigi 268, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 269 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 270 už, prieš, susilaikė atmesta, 271 už, prieš, susilaikė atmesta. Bet dėl sakau patikrinkime. Dar kartą dėl 271 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 272 už prieš susilaikę. Atsiprašau, atmesta 273 už prieš susilaikė patvirtinta. 2741 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. 274 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 275. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 276. Kas už? Prieš. Teks pasitikrinti. Balsuojame dėl 276. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas, tačiau du asmenys nebalsavo. Ne, susilaikė. Tie du, matau, ten ponė Liosink ir ponas Majer. Puiku. Du susilaikė, atmestam. 277, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmestam. 278, kas už, prieš. Susilaikė, patvirtinta. 279, už, prieš susilaikė atmesta, 280 už, prieš susilaikė atmesta, 281 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 282 kas už, prieš susilaikė atmesta, 283 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 284 kas už, prieš susilaikė tvirtinta. Toliau pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis, ne, atsiprašau, ketvirtasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ne, galtinis balsavimas. Close the vote. Balsavimas baigtas. Sveikinu, ponė Galterį. Dabar ponė Liozing nori pasisakyti. Dėl šio pranešimo mano frakcija teiks atskirą pranešimą. Ačiū. To... Ačiū. Dabar periname prie paskutinio balsavimo. Perdame prie paskutinio balsavimo. Tie, kas norėtų išeiti, galite išeiti. Taigi pakeitimas numeris vienas, kas už prieš. E, tvirtinta. Toliau kompromisas numeris vienas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštasis trim dalimis, kas dėl pirmos dalies už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. E, devintasis dviem dalim, e, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis dviem dalim. Pirmiausiai, kas už prieš patvirtinta. E, antra dalis, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Tryliktas, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Keturioliktas, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Kompromisas numeris 2, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Periname prie 18, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 19 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 20 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 21 atkrinta. 22 kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, patvirtinta, bet pasitikrinkime dėl 22. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Prieš galutinį balsavimą ponas Protasevič norėtų pasisakyti. Taigi žodis jums. Ačiū. Noriu pasakyti apie kolegoms, kad dabar nuomonė yra gera, jūs galite drąsiai balsuoti už ją. Taigi, galtinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Vieno balso mums trūksta. Uždarėm balsavimą. Patvirtinta sveikinu. Sveikinu pranešėją. Pone Albertini. Na, viskas aš nebevaldau salės, dabar perdodu vadelės ponę Albertinį.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 Eh, bene, colleghi, allora possiamo <clears throat> eh, partire con eh, il successivo punto. Mėly kolegos, na, galime dabar pradėti nagrinėti e 15 darbo tvarkės punktą, kur kalbama apie Jeffrey Van Oder eh, pranešimo projektą. Jame e apžvelgiami iššūkiai ir vykdomi veiksmai, e, e, imantis priemonių prieš minas. Pakeitimus galite teikti iki gegužės trečios dienos. Diskusijos dėl pakeitimo vyks gegužės devintąją, o balsavimas dėl pranešimo projekto komitete vyks e, gegužės 24. O dabar žodis pirmiausiai pranešėjai. Pone Marodin. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Tikiuosi, kad šis klausimas, šis pranešimas nebus labai kontroversiškas. Aš tikiuosi, kad e, visi parlamento kolegos daugiau ar mažiau galės jam pritarti. Tai nėra kažkokia tai užslėpta, prieš ką nukreipta ataskaita pranešimas. Jau 12 metų, kaip įsigaliojo tinkama konvencija ir Jūs turbūt prisimenant invenciją, kuri buvo pasirašyta, kuri, kuria buvo sutarta uždrausti e, gaminti, platinti ir netgi saugoti e, pėsninkų minas. Minas nukreiptas prieš. Personalą. Ir pasirašė 56 valstybės, taip pat jūs turbūt žinote, kad e, įvairios institucijos labai aktyviai dalyvavo ir komisija draugės su ES valstybėms narėmis, taip pat JAF ir Kanada, labai daug prisidėjo prie atvardo deklaracijos, prie tavo deklaracijos ir štai jau prabėgo dešimtmetis E, atrodė, kad problemas galima buvo spręsti, tačiau vis dėlto ir toliau žuva žmonės, ir toliau daug išteklių išleidžiama e, susumas minams. E, taigi, be kita ko, mes suprantame taip pat, kad šitą susumas minų problemą apima ir kasetinės bombas, taip pat kitus ginklus. Mes Be abejo, suprantame, kad motyvai yra geri, pastangos yra vertos ir iš tikrųjų nėra e, kuo labai savęs kaltinti, be abejo, būtina užkirsti kelią, kad e, būtų e, nebenaudojami tokie ginklai, kurie neselektyviai e, žudo. E, civilius gyventojus. E, šią ginkluotę naudoja teroristai ir panašiai. E, kovo 31 dieną vyko specialus seminaras, e, kuris sutapo su tarptinė kampanija, siekia, kuria siekiama uždrausti sausumos minų naudojimą. E, taip pat buvo kalbama apie humanitarinį išsišminavimo operacijas, E, tarp Surnasis kryžius, Slovenijos, e, Slovenijos įkūręs fondas ir daugelis kitų e, tarpinių organizacijų irgi prisidėjo. Be to mes taip pat gavome įvairių pareiškimų raštų iš įvairių suinteresuotų šalių, tokių kaip pavyzdžiui, Kininių valstybių išminavimo tarnyba. Dano išminavimo grupė tam tikra, Norvegijos humanitarnės pagalbos tarnyba ir panašiai Taip pat mano asistentas nesiniai dalyvavo 14 e, programų direktorių sutikime, kuris vyko Ženevoje. E, ir be abejo, mes e, vertiname šias organizacijas, gerbėme jas, gerbėme jų indėlį, tačiau nemanau, kad šis pranešimas turėtų tik tai atspindėti jų pozicijas ir jų interesus. Jeigu mes norime nutraukti tas tragedijas, kuris sukelia sausumos pėsninkų e, minos, pirmiausiai turime uh, E, atkreipti dėmesį į e, tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti, tikslingiau skirti pastangas ir e, taip pat tos valstybės, kurios galėtų prisidėti daugiau ar žmonėmis, ar kaip pavyzdžiui Angolos atveju finansais, jie turėtų tai padaryti. Komisija taip pat turėtų numatyti atskirą eilutę būtent išminavimo priemonėms, e, dėl to vieningai sutarė visi ekspertai, kurie dalyvavo. Na ir baigiant, palpininkė, galiu pasakyti, galiu tai pakartoti, kad e, jeigu bus geriau koordinuojami tarptinių mastų veiksmai, jeigu bus aiškiai nustatomi prioritetai, jeigu bus dalinamasi išminavimo praktika, bus geriau teikiamas ataskaitos ir geriau bus panaudojamas lėšos, e, tai tada galime tikėtis, kad pasaulis bus išvalytas nuo e, pėstininkų sausumos minų. E, E, ir e, per baigtinį laikotarpį galime iš tikrųjų pasiekti, kad tokių minų žemė nebebūtų naudojama. E, tai tiek iš mano pusės, ačiū. Ačiū. Mane. Man orden. Turėčiau jūs informuoti, kad mes šiek tiek atsiliekame nuo darbo tvarkės. Diskusijos užtruko šiek tiek ilgiau, paskui balsavimas taip pat užtruko šiek tiek ilgiau. Taigi, Pone Vadonė, mes kitą progą dar galėsime padiskutuoti e, dėl šio pranešimo e, išsameu, nes pons Filiau laukia, tad prašysiu kolegų, kurie nori pasakyti, kalbėti labai trumpai, skirsiu po vieną minutę, panas Kilė. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Van Orden už puikų projektą. Na ir neužsimirškime dėl to, kad pasiekta jau ženkli pažanga šioje srityje, kadangi po skaičiais slepiasi vis dar labai rimtos uh, humanitarinės problemas, kaip man Orden teisingai nurodė, egzistuoja dar išminavimo problemų, taip pat pagalbos aukoms problemų nukentėjusiems. Ir e, viena iš problemų yra biudžeto mažinimas, taip pat e, stoka lankščių ir e, atitinkačių įvairių šalių poreikis instrumentų. Taigi, nepaisant to, kad pasiekta nemaža pažanga, vis dėlto yra dar šalių kurios ir stambių šalių, kurios neprisijungia prie minų uždraudimo starties, tai yra, pavyzdžiui, Kinija, Rusija, uh, ir Junktinės valstijos, be kitako. Tad manau, kad šis pranešimas būtų gera proga Europos parlamentui sustiprinti spaudimą šiom valstybėm. Taip pat turėtumėm suprasti, kad net jeigu bus nors vienas, bet aktyvus naudotojas, tebe naudojantis e, sausumos minas. Dėl to e, maždaug 30 e, valstybių yra įvairūs nevalstybinės ne, ne karinės grupuotės. Ir jų rankose yra maždaug 160 milijonų sausumos min. Tos problemos negalime ignoruoti. Ačiū panukeliam. Pane Koper, vieną minutę. Uh, Ačiū. Aš e, įstikinsiu, kad pono Varodant padengtas e, pranešimas yra labai geras pagrindas diskusijai. Aš tikiuosi tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo. Mano pošiūriu reikėtų akcentuoti ir sustiprinti kai kurios teiginius, ypatingai dėl S. Um, įnašo dėl ateities perspektyvų ir išminavimo veiksmų plano. Pirmiausia, mes turėtumėm kalbėti apie realų es e, indėlį ir įsipareigojimą visiškai atsikratyti pasaulyje sausumos minų, pėsininkų sausumos minų. Taip pat turėtum šiek tiek labiau akcentuoti humanitarinį aspektą ir sąsąją su uh, paveiktų regionų bei šalių vystimosi problemas. Uh, Mes turime nepamiršti, kad problema daugiausiai susijusi su besivystančiomis šalimis, besivystančiais regionais, e, kuriems būdingas skurdas ir nestabilumas. Todėl turime akcentuoti, jog labai svarbu išminavimo priemonės derinti su kitomis vystimosi programomis, kurias vykdės e, su SDP misijomis e, vietoje tam, kad būtų galima nustatyti kaip veiksmingiausia būtų įgyvendinti išminavimo priemonės. Nebenoriu leisti smulkmenas, nėra tam laiko, e, tačiau, kaip jau sakiau, turėtumėm e, pirmiausiai akcentuoti vėlgi šios dalykus, kaip taip pat įvairių tarptinių instrumentų tarpusavio derinimą. Ačiū ponė Kapatelio, ponė Lunačiak. Vieną minutę. Labai ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau savo frakcijos vardu pasveikinti pranešimo projektą ir padėkoti už darbą. E, taip pat labai gerai, kad jūs pateikite pavyzdžių, kadangi tai ir puikiai iliustracija, kas jau padaryta ir ką reikėtų padaryti. Mes turime tris pastabas. Pirmiausia, turėtumėm e, akcentuoti labiau pagalbą nukentėjusiems. Tik tai 9 procentai lėšų, pasaulio mastu dabar nukreipiami čia. E, nemaža finansavimo dalis ateina iš ES. Taigi mes tikrai turėtumėm daugiau akcentuoti e, e, pagalbą aukoms, bet be abejo, nuo to neturime kentėti išminavimo pasangos. Taip pat tos ES valstybės, kurios dar nepasirašė arba neratifikavo Otavos konvencijos, turėtų irgi būti paragintos tai padaryti. Taip pat mes turėtumėm uh, ieškoti kažkokių tolesnių priemonių, panašiai kaip Kartagenos veiksmų planas, kad, kad toks planas atsirastų ir Otavos konvencijoje. Uh, Na ir e, taip pat turėtume įtraukti ir kasetinės, e, kasetinius sprogmenis. E, būtų gerai užsiminti taip pat apie Oslo konvenciją, bent jau kažkur tai įžangoje, kadangi iš esmės panašios organizacijos įmasi priemonė ir vienu kitos rytį. Na ir dar viena pastaba pirmininkė, biudžeto įlūtė dėl sausumos minų. Uh, Nežinau, ar būtų geriausia mintis uh, grįžti prie tokio požiūrio ir neturėti kažkokiu tai šalyje vykdomų pro, pro, programų. Galbūt geriausia būtų uh, tai paprašyti komisijos, e, jungtinių uh, tautų ir panašiai, uh, pateikti ataskaitą už paskutinius metus ir paskui svarstyti, kaip geriausia būtų formuoti biudžetą. Kągi, ačiū ponė Lunčiak, toliau ponė Liozink vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Van Ordenai, ypač už jūsų atkaklumą. Prisimenu, kad jau ilgą laiką kovojate už tai, jog būtų šiai svarbiai temai skirta pakankamai dėmesio. Pranešimas labai subalansuotas, paliesti visi susiję aspektai. Mano frakcija sveikina jį ir pakeit pakeitimais, norės jį dar patobulinti. Taip pat dar patikslins e, formuluotę dėl antipėstininkų minų, kurias naudoja neformalios ginkluotos pajėgos. Ačiū. Dabar diskusijas baigs ponas pranešėjas, o po to komisaras Fiulė pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai labai naudingos pastavos, labai įdomios, iš ties e, vertingos mintis buvo iškeltos, apie jas tikrai diskutuosime, nebejoju, kad puikiai bendradarbiausime toliau dirbdami prie šio pranešimo. Norėčiau pabrėžti, kad nenorėjau pernelik per didelio dėmesio skirti E, antipėstininkų, priešpėstininkiniams e, minoms. Šiam klausimui jau buvo skirta daugiau pranešimų tai ir jis sieta su vystimosi klausimu. Žinoma, jis aktualus, tačiau kadangi pranešimas negali būti begalinis, todėl reikia kažkokius kompromisus daryti. Pritariu poniai Liunačiak dėl pagalbos nukentėjusiesiems. Tai buvo didis prioritetas anksčiau. Komisija prieš 15 metų in, investavo daug pinigų į pagalbą nukentėjusiesiems. Tarptautinis patikos fondas buvo sukurtas, taip pat tarptautiniam Raudonojo kryžiaus komitetui buvo skirtos pinigai būtent šiam tikslui. Kalbant apie kasetinės bombas, uh, E, buvo jau keletas dokumentų patvirtinta. Be abejo, jeigu yra valomos, užminuotos teritorijos, yra e, išvalomas, vis, išvalomi visi sprogmenis, tačiau, aišku, čia daugiausia reiktų dėmesio skirti prieš pėstininkinėms minoms. E, biudžeto klausimas. Aišku, visos susijusios pusės norėtų, kad šiam klausimai būtų, šiai temai būtų skirta atskira biudžeto eilutė, tai užtikrins didesnį skaidrumą ir aiškumą. Kitaip labai sudėtinga kontroliuoti, kiek šiems reikalams konkrečiai išleidžiama pinigų. Be abejo, šį klausimą galėsime padiskutuoti, ponė pirmininkė, kadangi laiko mažai būtų tiek ir ne, toliau nekantraudamas laukiu kolegų komentarų ir pasiūlymų. Be abejo, susėsime apie juos padiskutuoti ir džiaugiuosi būsimų sėkmingų bendradarbiavimų. Pirmininkas, ačiū ponė Fan Ordenai. Tikrai puikios baigiamosios pastabos dėl sėkmingo bendradarbiavimo. Prie šio klausimo mes dar grįžime vėliau, pasitaikius progai, bei išsameu padiskutuosime. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas - tai pasikeitimas nuomonėmis su komisaru Fiulė apie e, išorės e, tarybos išvadas. Tai bus uždaras posėdis, todėl prašau visus, kurie neturi teisės būti salėje, mm, ją palikti prieš prasidedant pono Fiulės pasisakymui.